vadinti paukštytais ortodoksų bažnyčios kupolais. Mes e, manome, kad tai yra e, ambivalentiška Putino politika e, užsienio politikos srityje. Ar nebus pradėtos tokios atybos ir Europos Sąjungoje? Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kitas posėdis prasideda rytoj 9 val. tęsis iki 14 valandos, paskui nuo 15 iki 19 e, ir taip toliau. Šio vakaro posėdžio posėdį baigiame visiems labos nakties.